Visi parlamento nariai turi vakarykštės sesijos protokolą. Jis yra paskelbtas internete. Jeigu kas nors turėtų pastabų, prašom. Jeigu ne, eisime prie kito darbo tvarkės punkto.